Hello. Sveiki, e, brangios ponios ir ponai, matau bent vieną salėje. Galbūt norėtumėt susėsti, tuomet galėsime pradėti, nes iš tikrųjų gerokai vėluojame, vėluojame todėl, kad e, pradžios sesija užtruko, laiko daug neturime, dėl to norėčiau kaip galima greičiau pradėti jeigu neprieštarausite. Gerbiami parlamento nariai, nežinau ar daug yra, bet atrodo keletas e, nacionalinių parlamentų atstovai, svečiai, kolegos. Man labai malonu e, pasveikinti susirinkusius į seminarą. E, mes kalbėsime apie politikos sprendimus, kurie atsižvelgtų į lyties aspektą, ir, e, užtikrin, ir tai yra susijęs su įtraukiamą pobūdžio augimu. Ir aš e, norėčiau pasakyti, kad jeigu kas nors norite pasisakyti per diskusijas, tai užpildykite e, formą ir salės prižiūrėtojams paduokite jį. Jau turbūt, turbūt rasite tas formas prieš save ant stalų, jeigu norite, užpildykite jas. 15 minučių m, mm, turite išreikšti norą pasisakyti, bet dabar nebet dėliokime. E, suteiksiu žodį poniai Tatjanai Teplovai, kuri yra iš e, BPO, ji yra viešojo valdymo ir teritorinės e, plėtros direktorato valdysenos priežios ir partneriščių skyriaus vadovo pavaduotoja. Gana ilgas pavadinimas jūsų pareigų. Tačiau mes esame labai patenkinti, kad jūs atvykote, ponė Teplova šiuo metu vadovauja EBPO darbui um, dėl lyčių lygybės viešame gyvenime, gyvenime ir plėtojami tarptautiniai standartai, taip pat teikiamos konsultacijos vyriausybėms dėl e, lyties aspekto. E, Taip pat e, siekiama paskatinti dialogą susijusi su lyčių lygybė viešajame gyvenime. Manau, kad jūsų uždavinys tikrai labai rimtas ir bus įdomu sužinoti, kokios yra jūsų išvados. Tai žodis jums dešimčia minučių, prašom. Dėkoju. Gerbimo pirmininkė, e, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, ponios ir ponai, gerbiami svečiai. Mums labai malonu su Europos parlamentu kartu renkti šį seminarą e, Tarptautinės moters dienos proga, nes kalbėsime apie politikos priemonės, kuriomis atsižvelgiama į lyties aspektą ir apie moterų įgalėjimą ir įtraukiamojo pobūdžio augimą. Aš pakalbėsiu apie tai, kokios yra problemos siekiant e, lyčių lygybės, kodėl tai svarbu. Taip pat pakalbėsiu apie priemonės, kurios skirtos e, skatinti politikos priemonės, e, kurios atšvelgtų į lytį. Ypač svarbu, galvojant apie vaidmenį, kuri gali suvaidinti institucijos tokias kaip parlamentai. Šiandieną po pietų jau apie tai kalbėjome ir matome, kad yra tam tikros pažangos lyčių lygybės srityje, bet yra ir problemų neišspręstų. Jeigu pasižiūrėtume į EBPO šalis, 35 narės šiuo metu yra, tai pamatytume, kad daugiau yra negu es valstybių narių. Ir kokios yra prioritetinės sritis? Tai yra smurtas prieš moteris, e, lyčių atlyginimo skirtumas pagal lytį, e, neapmokamas darbas, jų pasidalimas tokio darbo tarp vyrų ir moterų ir galimybė tapti lyderėmis, vadovėmis. Jau kalbėjo prieš tai e, kitoje seminaro dalyje svečiai apie prioritetus e, įvairiose šalyse ir žinome, kad trūksta kol kas statistikos duomenų, žinome, kad kas trečia moteris kenčia nuo smurto pasaulyje, nuo e, lytinės prievartos, nuo fizinio smurto e, iš artimųjų pusės ar apskritai. Panašiai, jeigu pasižiūrėsime į kitas spragas, pavyzdžiui, atstovavimas moteriams parlamentuose, mes e, matome, kad yra jau pasiekta pažangos, tačiau dar daug ką reikia padaryti. Ir jeigu pasižiūrėsime į EBPO nares, E, lyginant 16 e, ir 2002 metus, pamatysime, kad tikrai yra padidėjimas, netoks jau didelis, tačiau padėtis pagerėjo 28 procentais, bet tai mažiau negu 30, e, nuo 20 procentų paaugo skaičius. Tas skaičius buvo, tas proporcija buvo 2002 metais E, parlamentai atspindi problemas, nes tai yra institucijos, e, jūsų institucijos, kurios atsakingos už e, taisyklės, kurios reglamentuoja žmonių elgesį ir kurios apibrėžia prieigą prie viešų privačių išteklių. Jūs atstovaujate visuomeniai. Dabar kita skaidrė. Padėtis atstovaujant moterims, žiūrime į parlamentų vadovus, vadoves. 21 maždaug procentas vadovų pozicijų parlamentuose tenka moterims. Niderlandai yra vienintelė BPO šalė, kur e, pirmininkė e, tiek žemųjų, tiek aukštesniųjų parlamento rūmų e, pirmininkės pirmininkės yra moteris. E, Ta pati galima pasakyti apie teismų sistemą, jeigu pasižiūrėsime į aukštesniojo ar aukščiausio lygio teismus. Porą skaidrių atgal grįžkime. Jeigu pasižiūrėsime į padėtį teismuose, yra 54 e, procentai moterų žemesniuose teismuose E, jos jų yra gal net daugiau negu e, vyrų, bet jeigu pažiūrėsime į aukštesnio lygio teismus, tai pamatysime, kad moteris, 33,6 procentai moterų teisėjų yra mm, aukštesnio lygmens teismuose. E, jeigu kalbėsime apie vidurkį, aukščiausias pozicijas teismuose pamatysime panašų vaizdą žemesniuose teismuose 45,9 procentai yra moterų, beveik 50 procentų vadovių tose teismuose yra moterų tiek. O jeigu pažiūrėsime į aukštesnės instancijos teismus, tai yra trešdalis maždaug 28 procentai, o jeigu pažiūrėsime į aukščiausiosius teismus, 18,6 procentai moterų vadovų yra e, viešasis sektorius. E, panaši yra padėtis. Šiame sektorija moteriams atstovaujame neblogai, tačiau tarp e, aukštesnių pozicijų matome, kad moterų nedaug, tik tai trešdalis maždaug visų aukštesnių, aukščiausio lygio pozicijų tenka moteriams. Jeigu kalbėsime plačiau apie ekonomiką, ir moterų, moterų dalyvavimą darbo e, rinkoje. Matome, kad pagerėjo padėtis e BPO šalyse per pastarąjį dešimtmetį, tačiau yra atotrukis tarp vyrų ir moterų dalyvavimo maždaug 8,5 procento. Taip vadinamos stiklinės lubos privačiame sektorioje moterims yra dar e, stipresnės Ir jeigu pažiūrėsime į lyčių pusiausvyrą e, aukščiausio rango įmonėse, tai dar daug ką reikia padaryti. ABPO, pavyzdžiui, matome, kad 16 metais 20 e, procentų e, valdybų narių buvo moteris. O jeigu pasižiūrėsime į vadovus, tai tik 4,8 procentai vadovų yra moterys. Tie skaičiai e, vis tik tai yra kur kas didesni negu kad buvo 13 metais. 16,4 valdybų narių buvo moterų ir 2,4 e, vadovių moterų. Atlyginimų skirtumai jau šiandieną e, kalbėję kitoje darbo grupėje svečiai sakė, kad tai yra didžiulis prioritetas šalis, šalims visoms ir kad labai sunku dabartinę sistemą pakeisti. EBPO mes matome, kad e, skirtumas tarp atlyginimų yra apie 15 procentų, gana nemažas ir e, Čilėje, Lietuvoje, Meksikoje, Portugalijoje pagerėjo padėtis, o Skirtumai sumažėjo. E, ir e, atlyginimų skirtumas yra susijęs su visuomenės struktūra ir su įvairiais e, įvairiomis dimensijomis. Jeigu um, moterų 20-25 procentais padaugėjo darbo rinkoje. EBPO šalyse e, BVP, jeigu, jeigu padaugėtų tiek moterų e, dirbančių, tai 12 procentų BVP išauktų. E, matote dabar skaidrėje tam tikrus skaičius, kur parodytas santykis moterų užimančių aukštesnės pareigas, pavyzdžiui, ministrių e, postus ir matote, kaip padidėja visuomenės pasitikėjimas e, vyriausybės darbui. Čia matote moterų parlamentarių skaičių ir neligybės lygmens santyki. E, labai E, su, aišku, reikia atsargiai interpretuoti tokius duomenys, bet mes e, dirbame su atskiromis šalimis ir matome, kad moterys parlamentarės siūlo teisės aktus dėl lyčių skirtumo mažymo ir tai būtų naudinga visuomenė apskritai. Pavyzdžiui, neseniai E, gilinamės į Meksiką. EBPO atliko peržiūrą lyties klausimais ir e, nustatėme, kad 85 procentai siūlomų teisės aktų skirtų e, lyčių lygybėms problemams spręsti buvo pateikta moterų parlamentarių. Labai sunku nustatyti kauzalinį ryšį, priežastinį ryšį, bet e, mes gilinamės į tą sritį ir žiūrime, ką e, toliau į šią sritį ir kas yra daroma. EBPO valdysenos direktorate pirmiausiai, e, kuriam aš atstovauju, mes atliekame analizę ir manome, kad sprendžiant lyčių neligybės klausimus, skirtumų mažinimas yra labai svarbus. Tai yra politikos priemonės, įstatymai, e, išteklių skirimas. Tai gali pagerinti e, padėtį arba e, kaip tik apskri, atvirkščiai sukurti dar daugiau problemų, jeigu trūksta tų priemonių. Ir e, lyties aspektą reikia integruoti į visas e, sistemas, į politikos priemonės, taip pat į sprendimo prieimimą. Ir aš dabar norėčiau Jums parodyti vieną leidinį. Prieš porą metų jis e, buvo išspausintas, bet tebėra aktualus, nes daug pateikta išsamių duomenų E, yra konkrečių atvejų įvairių priemonių šalyse, e, taip pat e, tai naudinga būtų ir parlamentams toliau spręsti lyčių problemas. Dar norėčiau paminėti keletą svarbiausių ramščių. Tai yra pirmiausia priemonės, kurios skirtos atstovavimo E, moterų problemams e, e, spręsti, tai yra užtikrinti, kad moterų būtų daugiau sprendimo, tarp sprendimų prieimėjų. Antras ramstis yra duomenų išskaitų pagal lytis buvimas, rinkimas, tai galėtų leisti priimti geriau sprendimus. Jums, pavyzdžiui, ir būtų galima įvertinti naujų politikos priemonių ir teisės aktų E, patvirtintų veiksmingumą. Ir galiausiai veiksmingi instituciniai mechanizmai, sistemos, e, tai yra labai svarbus elementas, e, mažinant lyčių skirtumus. Jūsų kaip parlamentų narių vaidmuo teisės aktais priežiūra ir pavyzdžių gali e, parodyti, kaip galima pakeisti dabar, pa, e, dabartinę padėtį, kaip ją galima pagerinti būtų. E, pateikiama šiame tyrime, kuri rodo jums tam tikrų rekomendacijų šalims, kurios nori sumažinti atstovavimo viešosiuose institucijose spragas ar trūkumus. Aš mielai padiskutuosiu su jumis apie tai, bet dar norėčiau jums pasakyti, kad labai svarbu plėtoti lyderystės programas, remti moteris, kurios turi daug įgūdžių, didinti jų matomumą. Taip pat labai svarbu tokias moteris skatinti siekti tapti e, lyderės, vadovės viešų institucijų. ES labai daug dirba šioje srityje, Europos parlamentas konkrečiai e, bandydamas e, skatinti privataus, asmeninio, profesinio gyvenimo pusiausvyrą ir kitomis priemonėmis. Dar norėčiau pasakyti, kad privat privataus profesinio gyvenimo pusiausvyrą turi būti skatinama aukščiausių lygmenių. Pavyzdžiui, lankstus darbo laikas viena iš priemonių, e, vaiko priežiūros atostogos, motinystės atostogos. E, turi e, kalbama apie tai aukščiausių lygių ir numatytos taip pat tos priemonės turi būti aukščiausiam lygmeniui. Moterys dažnai nenori siekti aukštesnių pozicijų dėl to, kad jos supranta, jog negalės užsitikrinti profesinio ir asmenio gyvenimo pusiausviros. Taip pat reikia skatinti vyrus pasinaudoti esančiamis priemonėmis ne tik moteris turėtų naudotis tam tikromis priemonėmis, nes tokiu būdu mes galėtume tik tai dar sukelti daugiau diskriminacinio elgesio. Reikia ir vyrus, ir moteris skatinti e, dalytis pareigomis, vaiko priežiūros pareigomis, pavyzdžiui, už kurias nėra atlyginama. Uh, E, vienas dalykas yra formalų sustarimai darbo vietoje, tačiau namuose taip pat reikia siekti įdėkti pokyčius, nes tam tikros priemonės, e, jeigu nebus sutarta namuose dėl pareigų pasidalimo, turės tik tai ribojantį poveikį, labai ribotą poveikį. E, toliau priemonės reikia, kad būtų e, skatinama priimti tokias palikos priemonės, kurios atšvelgtų į lyties aspektą. Ir noriu dar paminėti šiame kontekste poveikio vertinimą dėl lyties ir mes analizę atliekame tam, kad galėtume išsiaiškinti, kokį poveikį turi nauji teisės aktai, naujos politikos priemonės, e, biudžeto parama. Matote skaidrę, kurioje e, nurodyta 25 e, valstybės narės, kurios e, yra įdėgusios tam tikrus teisės aktus dėl vyrų ir moterų lygybės. Mums būtų įdomu, kokią praktiką taiko jūsų parlamentai, Europos parlamentas. E, teisės aktų prieimėjai galėtų pasitelti tam tikras priemonės, vertinami naujus pasiūlymus. Dabar biudžetas susijęs su lytimi Tai yra priemonė, kuria nepakankamai naudojamasi ABPO kontekste. Tai yra lyties aspekto integravimas, jo e, įvedimas į biudžeto procesą, poveikio vertinimas e, skirtingais biudžeto etapais. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes matome, kad daug netitikimų, neligybės tarp vyrų ir moterų e, E, yra susijęs su išteklių skirstimu, pagrindu to proceso ir politikos priemonėmis pagrindinėmis. Ir tokia analizė padeda valstybėms narėms išsiaiškinti, kokios yra problemos ir jas šalinti. E, lytis ir biudžetas e, ši savoka vis plačiau yra taikoma. Apie pusę BPO šalių jau yra įdiegusios e, tą principą e, lyties aspekto integravimo į biudžetą, tačiau veiksmingas tas dalykas nebus, jeigu neturėsime duomenų išskaidytų pagal lytis, nes mes turime suvokti, koks gali būti to poveikis. Galiausiai Institucijos taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį, užtikrindamos, kad lyčių lygybė yra labai svarbi, kad tai būtų įtraukta į darbo tvarkę, išliktų darbo tvarkėje ir reikia uh, užtikrinti, kad įvairių suinteresų subjektų įsipareigojimai šioje srityje būtų įgyvendinti. Jūs matote dabar skaidrę ir mes matome, kad el komitetai užsimantis e, lyties klausimais e, veikia parlamentuose ir e, prižiūrima, kaip vyriausybių įsipareigojimai yra įgyventinami 23 šalyse. Yra tokie komitetai ir yra kiti būdai atsižvelgti į lyčių aspektą ir mielai aptarsiu juos su jumis. Ką gali EBPO padaryti, kad padėtų šalims, jums visiems kovoti su lyčių diskriminaciją. Aš jau minėjau rekomendaciją, kurią patvirtino taryba e, apie lyčių lygybę viešame gyvenime, taip pat rekomendacija viena parengta dėl lyčių lygybės užimtumo švietimo verslo srityse. E, ta rekomendacija skatina e, rasti būdus šalims, kaip kovoti su neligybė pirmiausia tose srityse. Mano kolegos skirtingose direktoratuose BPO dirbantis yra atsakingi už šios rekomendacijos įgyvendinimą. Mes taip pat e, dirbame su šalimis, e, speciali peržiūra vykdoma, konkrečiai pritaikyta kiekvienai šaliai pagal skirtingas sritis. Mes teikime konsultacijas, taip pat renkami yra duomenys. Daugumą iš jūsų tikriausiai esate matę BPO E, apžvalgą apie praktiką susijusią su lytimi parlamentuose gyventinama. Mes taip pat tokias e, apžvalgas atliekama teismuose ir kitose viešosiuose institucijose, gilinamės į institucinės struktūras, mes mielai dirbsime toliau su jumis kartu ir e, paremsime mūsų rekomendacijų įgyvendinimą. Mes dabar rengėme specialų priemonių rinkinį, kurio tikslas bus pirmiausiai nustatyti, o paskui skatinti keistis gerąją praktiką, bus rodikliai parengti, vertinimo kriterijai ir mes su jumis dirbsime, kad sumažintume skirtumus tarp lyčių. Taip pat Islandijoje, gegužės mėnesį vyks svarbus renginys, mes jo metu kalbėsime apie pažangėją praktiką, taip pat ir apie iššūkius susijusius su E, lyties aspekto integravimu ir biudžetu. Islandija e, rengia šį renginį ir EBPO taip pat penktadienį šį surenks vieną svarbų vaidmenį apie lyčių lygybę e, įstatymo požiūrių ir parlamentai labai svarbu vaidmenį vaidina tokiuose diskusijose bus labai malonu, renginys vyks Paryžiuje ir labai malonu būtų pamatyti Jūs Paryžyje. Ačiū Jums uždėmesi ir mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Labai ačiū, poniai Teplovai. Manau, kad e, tikrai pasidalinote su mumis nemažų skaičiumi išvalgų ir e, mums visuomet didelį įspūdį daro EBPO statistiniai pajėgumai. Užsiregistravo jau keli kalbėtojai ir aštuoni jau netgi Kadangi laiko turime nedaug, tai siūlau apriboti kiekvieno kalbėjimo laiką iki pusantros minutės, tam, kad poniai Teplovai diskusijų pabaigoje dar galėtume suteikti galimybę apibendrinti, sureaguoti jūsų komentarus. Dabar norėčiau pradėti nuo ponios Martos Matrų. Prašau. Résztvevők, a nemek esélyegyenlőségét. Ačiū. Lygių galimybių politika prasidėjo nuo Žano Žako Ruso novelės Aloiza, kurioje e, buvo raginama apginti moterų teisės, e, ieškant kelio į laimę ir tuomet prasidėjo apšvietos e, epocha. Tačiau <clears throat> tam reikėjo pakeisti taip pat ir vyrų galvosiną. E, Vengrija per pastaros penkerius metus dėl vyriausybės pastangų šalis išliko stipri, stabili, vyriausybė garantuoja vienodas galimybės vyrams ir moterims suteikia tinkamą paramą. Tokie yra šalies konstitucijos principai. Dabar dėl migracijos. Kai kuriuose šalyse bandoma netaikyti lygių galimybių, arba neužtikrinti lygių galimybių naujai atvykusiems gyventojams. ir jie atsineša su savimi tam tikrą kitokį suvokimą apie lyčių lygybę ir manau, kad tie, kurie nori sukurti Vengriją, turi suvokti, kad e, privalo vadovautis ir lygių galimybių principais tam, kad išsaugotume lygias galimybės, kiekviena šalis privalo teikti šiam klausimui atitinkamą politinį dėmesį, ekonominę paramą tam, kad galėtume priartėti prie užsibrėžtų lyčių lygybės užtikrimo tikslų, tam reikia atitinkamų pastangų, geros valios, iškių nuostatų ir ryštingumo, taigi linkiu visiems sėkmės šių tikslų siekiant. Ačiū, dabar steiksiu žodį poniai Irinai iš Grūzijos. Aš neprašiau žodžio, bet gerai pamėginsiu pakalbėti. Aš atstovauju Gruzijos parlamentui. Gruzija veikia lyčių e, arba lygių galimybių taryba, skatinanti e, moterų dalyvavimą politikoje, Taip pat pastaruoju metu padidėjo moterų skaičius Gruzijos parlamente, nors vis tiek jis išlieka pakankamai mažas. Mes puikiai suvokiame, kad moterų dalyvavimas politinėme gyvenime nesustiprės, jeigu moteris netaps e, savarankiškesnės ekonominė, finansinė prasme, taigi mes turėtume būtent šios dalykus skatinti moterų ekonominį, ekonominį nepriklausomybę, kartu pasitikėjimą savimi ir tik tokiu būdu moteris pradėtų arba galėtų pradėti aktyviau dalyvauti politinėme socialinėme gyvenime. Šis klausimas yra pakankamai sudėtingas ir mes bandome diskutuoti dėl kvotų moterims siekiant palengventi dalyvavimą politinėme gyvenime, tačiau vis dar suvokime, kad uh, vertinant viską ilgalaikėje perspektyvoje, daug svarbesnis klausimas užtikrinti ekonominį ir finansinį moterų ekonominė finansinė nepriklausomybė. Mums būtų įdomu susipažinti su kitų šalių, Europos šalių patirtimi, susijusia, pavyzdžiui, su kvotų nustatymu moterims. E, norėtume išgirsti argumentus už ir prieš siekiant sustiprinti aktyvesnį moterų dalyvavimą politiką. Pirmininkė, ačiū. Šis klausimas iš tiesų labai rimtai svarstomas ir šiame parlamente. Aš asmeniškai pasisakau už kvotas e, ir visuomet sakau, kad mano feministės širdis tam neprieštarauja pasiūlymai, tačiau vis tik tai uh, kad laimėtume tą kovą, reikia padėti dar daug pastangų. Dabar žodis Marijela Aristidų iš Kipro. Ačiū, aš čia sėdžiu. Akivaizdu, kad su lyčių lygybė susiję klausimai vertinami skirtingai skirtingose šalise, skirtingose kontinentuose, skirtingose visuomenėje. Kipre nepaisant to, kad daug moterų dalyvauja politinėje visuomenėje gyvenime, joms yra nepakankamai atstovaujama, pavyzdžiui, užimant svarbes e, pareigas susijusias su sprendimu prieimimais. Kiprė moterims tenka pakankamai didelė našta dėl ekonomikos krizės, jos turi skirti daugiau savo laiko, kad rūpintusi vaikais, šeima, taigi reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų galima lengviau suderinti viešai profesinį ir šeiminį asmeninį gyvenimą moterims, kad bus darytos geresnės sąlygos rūpintis vaikais. Taip pat privalome užtikrinti, kad visose politinių sprendimų gyvenimo ir peržiūros etapuose būtų atsižvelgiama į E, lyčių lygybės aspektus, e, pastelkime daugiau priemonių, mechanizmų e, siekiant kaupti duomenis, užtikrinti atskaitomybę dėl šių priemonių įgyvendinimo ir visi suinteresuoti subjektai turėtų dalyvauti vykstančiose procesuose. Manome, kad siekiančių užsibrėžtų tikslų politinės valios yra pakankamai. Ačiū, dabar kalbės Simona Petri iš Slovakijos. Labai ačiū. Atstovauju Slovakijos parlamentui. Noriu užduoti du praktinio pobūdžio klausimus. Pirmasis susijęs su ta dalimi arba pasidalimu būties darbais, vaikų priežiūros funkcijomis. Manau, kad šiems klausimams, e, svarstant lyčių lygybės arba neligybės situaciją Slovakijoje, skiriama nepakankamai dėmesio. Taigi klausimas būtų, kokiu konkrečiu žingsniu rekomendacijų galėtumėte mums pasiūlyti, pasidalinti tinkamą patirtimi iš savo šalių, kad e, galėtume mes Slovakijoje pagerinti situaciją susijusią su neapmokamu darbu E, namuose. Kitas klausimas galbūt šiek tiek labiau techninio pobūdžio. E, kuomet klausiausi jūsų prezentacijos, e, tai viena iš skaidrių buvo parašyta, kad TBPO pateikia atitinkamus duomenys susijusius su teigiamo patirtimi, tai kur būtų galima tuos duomenys rasti, galbūt galėtumėte jais su mumis pasidalinti. Ačiū pirmininkė, ačiū neapmokamo darbo problema buvo vienas iš didžiausių iššūkių, kuomet rašiau savo e, disertaciją, tai visame pasaulyje e, rinkau medžiagą, e, supratau, kad visame pasaulyje situacija yra tokia, kad tik tai ketvirtadalis viso atliekamo darbo pasaulyje yra mokamas, trys ketvirtadaliai yra nemokami, nemokamas darbas. Dabar Tunisų atstovai žodis. Ačiū. Pane pirmininkė, dirbu Tuniso parlamento piliečių teisų laisvų komitete, moterų reikalų komitete. Noriu padėkoti mūsų prelegentams. Esu įsitikinusi, kad mums reikia drąsių politikų kurie veiktų visose renkamose institucijose. Moterų reikia daugiau tose institucijose. Reikia, kad uh, būtų užtikrinta lyčių lygybė įstatymų uh, vykdomosios valdžios uh, struktūrose. Dabar daromas spaudimą vyriausybei tam, kad būtų įsteigtas mūsų parlamente lyčių lygybės komitetas. Tikiuosi, kad šiandien tas sprendimas buvo priimtas. Kitas klausimas, kita problema yra atlyginimų skirtumas. Mano šalyje nuo šios problemos kenčia daugiausiai žemės ūkė dirbančios moteris, jeigu jos nepriklauso, pavyzdžiui, profsąjungoms, tai labai sudėtinga. Uh, atlyginimų skirtumų srityje pasiekti pažangos. Todėl tiesiekros institucijoms reikia galvoti ir ieškoti būdų, kaip užtikrinti moterims galimybę pasinaudoti tomis teisėmis, kurios egzistuoja, tačiau praktiškai nėra pritaikomos. Taigi čia reikia glaudesnio bendarbiavimo tarp teisėkuros institucijų, tarp politikų ir piliečių. Dabar žodis Viktorijai Čmilytį Nilsin. Ačiū pirmininkė, ponė Teplova, ačiū Jums už ABPO duomenų apžvalgą, tai yra labai informatyvu. Kaip visada, aš esu parlamento narė iš Lietuvos ir analizuodama mūsų situaciją, matau, kad geroji pusė yra, kad turime teisėkuros pagrindus, pavyzdžiui, įstatymą dėl vienodų galimybių moteriams ir vyrams, taip pat užimtumas tarp vyrų ir moterų yra beveik vienodas, dėl to Lietuva yra viena iš lyderių ES, ta prasme. Tačiau turime didžiulę segregaciją darbo rinkoje ir panašiai. E, berniukai dažnai renkasi tradicinės vyrų profesijas, o moteris renkasi moteriškas studijas, mokytojų darbą, mokytojus, pedagoginės studijas ir panašiai. O vyrai studijuoja daugiau žadančias profesijas, pavyzdžiui, inžineriją, kompiuteriją ir dėl to, aišku, didėja ir atlyginimų skirtumai po to. Viena iš problemų yra lyčių stereotipai, kurie dažnai platinami žiniasklaidos taip pat. Gal galėtumėte plačiau pakalbėti apie tai, kurios šalis sėkmingiau sprendžia e, užimtumo ir darbo rinkos segregaciją, kas prasideda labai anksti, nes kai mergaitės pasirenka moteriškas profesijas. Ir taip pat e, galbūt apie vaidmenį, kokio aktyviau vaidmens galėtų imtis parlamentarai. Ačiū, toliau kalbės ponė Lubina Elkolt iš Maroko. Taip, aš esu iš Maroko parlamento. Pirmiausia, leiskite mane pasveikinti, e, padėkoti Jums, kad esu čia tarp Jūsų. Maroke turėjome nemažai reformų susijusių ne tik su moterimis, bet ir susijusiamis susijusius su visuomenė, jos yra labai įdomios. Na, o dėl vystimasi ir integracijos bei moterų integravimo ir lygybės. Paskutinė konstitucija patvirtinta 2011 metais labai svarbu vaidmenį skiria moterims. Yra daug teisės aktų susijusių su moterimis, moterų teisų pagarba, lygybė. Ir žinoma, yra tokia situacija, kur yra palankiai, tačiau vis dėlto esame e, susirame su daug problemų e, ekonominėme plotmėje, kurios yra uh, aptariamos labai aiškiai ir iš, pamažu siekintas išspręsti. Na, o moteris Marokė dažniausiai užsima e, tokia veikla, kuri e, menkiau yra atlyginama. Moterų slavinimo lygbuo yra pakankamai geras, tačiau yra problemų e, patenkant į darbo rinką. Na, o e, vadovaujančių postų galimybės užimti, vadovaujančius postus moteriams yra gana ribotos. E, kalbama apie kvotas e, politinėme gyvenime ir sprendimų prieimimo postus, tačiau šią kvotą sunku įdėkti vietos mūsų šalyje. Turime patirties, kuri yra svarbi, kalbant apie moterų kooperatyvus kaimo vietovėse. Yra daug tokių kooperatyvų ir moteris, kurios vadovauja tokiems kooperatyvams, e, sudaro 16 procentų nacionalinių mastų. Tai yra gana įdomu, tačiau aišku, reikia daugiau pastangų skatinant tas moteris, nes e, E, jos e, ir išlaiko kartu ir savo šeimas. Taigi konstitucijos nuostatos yra labai svarbios, tačiau visgi yra problemų iki šiol ir klausimų, kuriuos reikia išspręsti ir e, dar nemažai darbo mūsų laukia. Ačiū. Ir paskutinė kalbės ponia narė Junis e, Sibi iš Tuniso. Celilija Junesk Sibi. Bonjour. Euh, Celilija Junesk e, Sibi. Ačiū visiems. Džiaugiuosi būdama tarp jūsų ir minėdama e, šią dieną tokia geroje kompanija. Aš esu parlamento narė iš Tuniso ir moterų komiteto narė. Tunise lygybė yra konstitucinė nuostata. 35 procentai moterių yra tarp parlamento narių. Aš neskaičiau, kad mums pavyko pasiekti e, lygybę visišką Tunise. Nuo 2014 metų mes bandoma priversti ministerijas skirti biudžetą skirtą lyčių klausimams. E, Yra ir vyrų parlamentarų, kurie įsitikinę, kad tai reikia daryti, tačiau mums nepavyksta priversti vykdančios valdžios tai daryti. Mano klausimas yra, kaip priversti juos eiti tą kryptimį, kaip juos įtikinti, kad mes nepriimant tokios lygybės, galimybių lygybės, kenkia pačiai, pačiam Tunisui, kuris patiria ekonominę krizę 60 procentų uh, e, išslavinusių žmonių yra būtent moteris. Tačiau e, bedarbystė labiausiai paračia moteris, jų bedarbių skaičius sudaro 30 procentų. Ir nors ir turime įstatymus, kuris e, užtikrina emancipaciją ir lygybę, tačiau moteris nukenčia, jos dirba nelyginimą darbą Todėl mums reikia tokio biudžeto, kuris būtų atsižvelgtų į lyčių klausimas. Ačiū. Taip, mes visos gyvenime, gyvename vyrų pasaulyje, trumpai tariant. Na, bet dabar norėčiau suteikti žodį Jums, ponia Teplova, padaryti išvadas ir atsakyti į kai kurios klausimus. Labai ačiū už puikius klausimus. Noriu patvirtinti tikrai, kad Mm. visas darbas, visame darbe, kurį dirba BPO, mes girdime tuos pačius klausimus ir nuogastavimus. Galbūt pradėsiu nuo paskutinio komentaro, kaip įtikinti sprendimus priimančius organus daugumoje mūsų šalių. Ten daugiausiai e, yra vyrų dominavimas sritis, o lyčių lygybė yra sritis, kuri nusipelna investicijų kadangi aš esu iš EBPO, tai nėra mūsų direktorato darbas visgi, tačiau visai, visos organizacijos mastu galiu pasakyti, kad mes giliname darbą, kalbėdami apie ekonominį ir verslo modelį, bandydami parodyti, kad spragos e, lyčių lygybės srityje yra prarasta ekonominė galimybė nes tai yra išteklius siekiant sustiprinti ekonomiką šalims. Ir per susitikimą, kurį rengėme Islandijoje, vienas iš iššūkių, kuris bus aptartas ir bus įtraukti, kaip įtraukti biudžeto institucijas integruojant e, lyčių aspektus biudžeto, į biudžeto procesą. Dėl moterų įgalinimo klausimo ir jų galimybių būti išrinktoms, tai, tai yra svarbi dimensija ir mūsų darbe. Tiek Maroko, Tuniso ir kitų arabų šalių E, ar kitų šalių pasaulinimas pas, pasaulyje patirtis rodo, kad šie klausimai yra daugiadimensiniai. Iš pasiūlos pusės mes kalbame apie moterų pasitikėjimą, jų sugebėjimus, jų žinias, e, prieiga prie tinklų. Tačiau iš paklausos pusės būtent e, rinkimų sistemos galimybės gauti finansavimą yra problemos pačio savaime. Taip pat galimybė pasinaudoti socialinę infrastruktūrą, nes jeigu tokios infrastruktūros nėra, tai moteriams sunku iš tikrųjų mobilizuotis ir apsispręsti kelti savo kandidatūrą į kokį nors visuomeninį postą, vietinį ar nacionalinį. Ir čia prieiname prie klausimo susijusio su lyčių aspektų integravimu visose politikos rytise. Norėdama pabrėžti tai, ką sakiau anksčiau, kad e, turime reikalą su visų dernių, kaip įvairūs ištekliai yra paskirstami, kaip struktūrizuotos yra įvairios paskatų sistemos institucijose, politinių partijų prasme, socialinės politikos prasme. Visą tai apibrėžia lyčių lygybės audinį. Ir veiksmingos lyčių analizės priemonės ir duomenės visose sektoriuose yra svarbu, nes tie elementai iš tikrųjų yra svarbus. Matome, kad daugelį šalių, įskaitant Europos šalis, daugiausia duomenys renka iš tų sričių, kurios tradiciškai daugiau mažiau yra susijusios su kai kuriamis moterų dalyvavimo dimencijomis, ar tai būti socialinė politika, švietimas, sveikatos priežiūra, tačiau daug mažiau duomenų renkama e, apie tai, kokį poveikį daro moteriams ir vyrams ekonominė politika arba būsto politika, paskirstimo politika. Ir čia reikia kolektyviai investuoti į tokių duomenų rinkimą, kad suprastume bendrą įvairių politikos ryčių ir sprendimų poveikį. Dėl geros praktikos ir patirties aš nekalbu, nesakinėjau klausimus konkrečia tvarka, bet e, kaip nebebūtų, šiuo metu rengiame apklausą, kuri, dirbamas apklausą, kuri buvo išsintinėta e, BPO narėms ir daugeliu mūsų partnerių. Mes dabar renkame tą gerąją patirtį ir ji bus pateikta kitais metais e, kaip geros patirties priemonių rinkinio dalis ir bus pateikta taip pat visą tai EBPO internetinėje duomenų bazėje. Dėl nemokamo darbo, taip, aš galiu patvirtinti, kad yra vienas didžiausių iššūkių, e, su kuriuo susidarė mūsų valstybės narės ir daug plačiau žinoma. Kai kurios galimybės ar priemonės, kurios gali panaudoti šalės, e, dėja yra tokia švelnesnėje srityje. Čia galime kalbėti apie informavimo kampanijas, apie švietimo vaidmenį ir anksti pradedant tai daryti jau nuo darželių E, bandant susidoroti su tais stereotipais apie tradicinius vyrų ir moterų e, vaidmenis. Tačiau atsakymų, aišku, lengvų nėra. Žiniasklaidos vaidmuo čia yra labai svarbus. EBPO vis daugiau dirba ties e, elgesio suvokimo, suvokimu elgesio reikšme politikos formavime. Ir mes bandome suvokti, kaip tą elgesį šiek tiek pakeisti, taip pat ir tradicinį elgesį namuose, ką galima pasimokyti iš kitų politikos ryčių, kad galima būtų e, skatinti lygybę. Dėl e, lyčių segregavimo. Geriausia pažanga yra tose šalise, kurios sugeba investuoti į segregavimo mažinimą švietime vienas didžiausių prioritetų e, tarp BPO narių ir vienas iš didžiausių skirtumų taip pat yra mergaičių prisijungimo e, mergaičių ėjimas į tokias kietas mokslos rytis. Yra šalių kaip Australija, Vokietija, Italija, Naujojo Zelandija ėmėsi iniciatyvų propaguodamos tų sričių patrauklumą mergaitėms. Ir matome, kad ten, kur skirtumai renkantis švietimo sritį yra mažiausi ir da, segregavimas darbe yra mažiausias. Taigi tai gali taip pat leisti ir sumažinti atlyginimų skirtumą laikui bėgant. Turbūt jau baigėsi mano laikas, man atrodo, atsakiau į daugumą klausimų, trumpai pakomentuosiu kvotas. Aišku, kad čia yra karšta diskusija tiek čia, tiek daugelį jūsų šalių ir apskritai BPO šalyse narėse ir kitur. Rekomendacijoje, buvo, kuri buvo patvirtinta BPO tarybos, mes kvotas laikome viena iš priemonių, kuri yra prieinama šalims. Žinoma, E, kitos priemonės e, panaikinti tą skirtumą tai yra skleidimo reikalavimai, savanoriškos kvotos, savanoriški tikslai, tačiau mes žinome, kad kvotos iš tikrųjų duoda rezultatų šalis, kurios yra nustačiusios privalomas kvotas, iš tikrųjų e, rodo, kad lyčių balansas yra didesnis viešosios institucijose. Aišku, kvotos nėra panacėja, jas turi lydėti geri atskaitomybės mechanizmai, turi būti veiksmingas atitikties e, modelis. Aišku, mes e, galime melai pasidaryti plačiau, kokios priemonės ir praktika taikoma įvairiose šalise, kad mes kolektyviai visai galėtume susidoroti su tuo didžiuliu lyčių lygybės iššūkiu. Ačiū. Ačiū. Noriu e, pacituoti Vivian Reding, buvusios komisijos žodžius, narės žodžius, e, kuris sakė, man patinka kvotos, bet man, man nepatinka kvotos, bet man patinka tai, ką jos daro. Na ir kalbant apie tas rytis, kur moteris dirba ir kur nedirba, tai e, pavyzdžiui, kalbant apie moterų teisėjų dalį. Matome, kad yra tam tikra feminizacija tam tikrose darbo srityse ir rezultatas yra tai, kad atlyginimai tuomet mažėja ir socialinis prestižas tokių sričių sumažėja. Todėl mums labai svarbu yra suprasti, kad visi visose darbose reikia tam, lyčių, tam tikro lyčių balanso nes kitaip nepasieksime to tikslo, kokio norime, o susilauksime priešingo poveikio. Kaip ir su mokytojais, kai trūksta vyrų mokytojų, tuomet ima trūkti prestižo ir įtakos iš tos profesijos. Ačiū dar kartą Jums, ponia Teplova, už pasidalymą Jūsų plačia patirtimi. Man atrodo, tampa akivaizdu, kad situacija yra pagerėjusi, tačiau toli gražu neoptimali ir mes turime toliau kovoti dėl mūsų lyčių lygybės tikslų. Ačiū. And, uh, just the... Na, o dabar logistinė pastaba seminaro dalyviams. Tuos iš jūsų, kurios norint daly dalyvauti ketvirtame seminare, ar dar lauksime amžių, kad pasiektume privataus ir profesinio gyvenimo pusiausvėros, reikia pasilikti čia, nes tas seminaras vyks čia, o tos, kurios nori dalyvauti penktame seminare dėl globalios perspektyvos, moterų ekonominis įgalinimas ir jungtinių tautų tvaraus vystimas tikslai, turi grįžti vėl ir į salę, iš kurios atėjote, jam pastate 2Q2 salę. Mūsų komiteto sekretariato e, narys ar narė ir salės darbuotojas palidės jūs, nes netaip lengva tą salę rasti. Ačiū uždėmesi, už dalyvavimą ir e, linkiu sėkmės toliau diskutuojančią.